partneris, kad būtų galima visame pasaulyje kovoti su neužkričiamosiomis lygomis. Ačiū Jums visiems už e, įdomias diskusijas. Dėkoju komisijos nariai. Tikrai diskusijos buvo įdomios, išgirdome ir įdomios statistikos ir informacijos apie sociologinius aspektus. Iš 18 kalbėjusių 13 buvo moterų. Atrodo, kad mūsų kolegės moteris šią temą domisi labiau nei vyrai. Ačiū. Yra pateiktos dvi rezoliucijos šioms diskusijoms užbaigti. E, balsavimas vyks labai greitai, vidurdienį. Kitas darbo tvarkės punktas yra klausimas žodžiu komisijai. ES politinis požiūris dėl Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos 2012 m. pasaulinės ryšio, radio ryšio konferencijos. Tai yra klausimas, kurį pateikė pramonės mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Dabar suteiksiu žodį ponui Royal kad jis pateiktų klausimą žodžiu. Jis yra klausimo autorius ir jam suteikiamos penkios minutės. Ačiū, gerbiama komisarė. Gerbėmieji, komisija pristatė es politinį požiūrį dėl Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos e, pasaulinės radio ryšio konferencijos. Ir vienas iš pasiūlymų būtų, kad nepriklausomos ITU valstybės turėtų atsižvelgti daugelį e, klausimų svarbių ES. Pateiksiu porą pavyzdžių. Matote tai konferencijos darbo atverkėje. Visų pirma, e, tarptautinis bendradarbiavimas panaudojant spektrą. Ir skaitmeninis dividendas, Galilėjo projektas, tai bus labai svarbu. Dar civilinės aviacijos radio ryšio sistemų dėgymas, kurios būtų naudojamos nenumatytais atvejais, emisijos, tokių įrenginių kaip medicinos e, prietas ir taip toliau, visi šitie dalykai e, svarbus, daug kas jau reglamentuojama ES yra, bet net tarp valstybinių lygių, tai iš tiesų konferencijos rezultatai turės įtakos ES e, politikai, vidaus rinkai, taip pat tyrimų politikai ir visa tai vyks. Um, turint e, galvoje ir kontekstą mūsų reglamento e, skirtų radio e, ryšiui. Klausimas yra toks, kaip komisija atstovaus ES politiką toje konferencijoje, kad gintų ES interesus, atsižvelgiant į Europos politikos požiūrį, nepamirštant, kad mums svarbu kaip ES kalbėti vienu balsu Mūsų komitetas mano, kad daugia šalėse dėrybose turime kalbėti vienu balsu, e, jeigu norime apginti savo interesus, e, augantį ES e, vaidmenį, panaudojant radio dažnių spektrą. Yra tam tikrų prieštarų tarp valstybių narių šiais klausimais, todėl svarbu sutarti dėl bendros vieningos pozicijos, o šioje konferencijoje svarbu susitarti dėl tinkamos kitos konferencijos darbo atverkės, svarbu pasakyti, kad kalbant apie naują radio ryšio darbo tvarkę. Buvo tam tikrų klausimų, e, kas, pavyzdžiui, vyks su 800 MHz e, dažniu. Parlamente apie tai kalbėta, priimti dokumentai, svarbu dar kartą juos perskaityti prieš e, konferenciją. Buvo parengtas e, pranešimas apie e, duomenų e, perdavimą Europos Sąjungoje, na, panaudojant 1200 MHz juostą. Svarbu nepamiršti ES interesų čia, nes tai bus svarbu mobiliajam ryšiui. Ir pasam mes norim, nenorime, kad būtų uh, E, sektoriuje iškraipimų ir labai svarbu, e, kad tie, kas naudoja radio televizijos dažnius ir toliau galėtų tai daryti. Europoje kalbame apie problemas, e, apie, apie tai, ką galima, ko negalima padaryti, tačiau mūsų atitinkamo sektoriaus vardan turime išnaudoti turimas e, galimybės ir e, to, todėl ir prašome komisijos tvirtai e, išdėstyti ES politinį požiūrį artėjančioje konferencijoje, kad galėtumėm išnaudoti visą dažnių potencialą augimui Europoje. Nėra prasmės kalbėti apie augimą Europoje, jei nepasinaudosime šiomis galimybėmis. Kaip tik tai todėl jūs šiandien komisijos narė kreipiamės. Ačiū. Dabar į kalbą atsakys komisijos narė Malmström. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti įtre komitetui už tai, kad įsitraukė šį klausimą į darbo atvarkę. Pirmas klausimas. Du svarbiausi dalykai aišku, reikia laikytis vienos pozicijos. Tai yra e, skaitmeninio dividendo paskirstimo koordinavimas 800 MHz dažnių juostoje ir taip pat e, radio dažnių identifikavimas vidaus rinkoje mhm. arba atpažinimas vidaus rinkoje. Turint galvoje klausimo esmę, turiu pasakyti, kad pasirengimas konferencijai jau yra baigtas ir komisija nemano, kad reikėtų dar renkti ad hoc koordinavimo susitikimą, kaip siūloma. Komisija mano, kad yra pasirengusi bendradarbiauti, kad mm, pasiektų ES tikslų, kad nereiktų keisti taisyklių taikymos ryties. Ir jei Komisija taip pat pasirengusi imtis priemonių, jeigu valstybės narės nesilaikys savo įsipareigojimų. Komisija taip yra pasirengusi eiti toliau nei numatytas ad hoc požiūris, netgi būtų galima priimti tarybos sprendimą prieš kitą konferenciją. Galima būtų e, peržiūrėti e, ES veiksmų šioje srityje. Kalbant apie tolesnę konferenciją 2015 metais, bus remiamasi kitų metų konferencijos rezultatais. Taigi bus kalbama apie e, bevėlį plačiai juosti internetą ateityje. Komisija nemano, kad dabar jau reikėtų nurodyti konkrečias dažnių juostas. Mes siūlome ES kartu apsvarstyti šį klausimą, atsižvelgiant į dažnių juostas inventorizacija ir e, reikia remtis radio ryšio dažnių programa, kurią parėmė ir Europos parlamentas per pirmąjį svarstymą. Ir nemanome, kad šiuo konkrečiu klausimu reikėtų parengti oficialią ES, formalią ES poziciją. Ačiū dabar kalbėtojai frakcijų vardu. Pirmiausia, ponas Hokmark, dvi minutės. EPP frakcijos vardu thanks to the commissioner for the response to the oral Ačiū. Pane pirmininkė, ačiū komisijai, kad atsakė į mūsų klausimus. Aš norėčiau pabrėžti kelis dalykus, apie kuriuos mes kalbėjome anksčiau. Jeigu mes kalbame apie radio spektrą politiką, tada mes kalbame apie tele, tele, telekomunikacijas, apie bevienį mobilų ryšį. Tai yra įvairūs pobūdžio įrenginiai ir įvairios technologijos. Tai yra viena iš pažangiausių e, sričių mūsų pasaulio bendruomenėje. Čia aš e, kalbu apie pasaulinę bendruomenę, nes tai yra ne tik e, ekonominis klausimas, bet čia yra ir politinis klausimas. Čia kalbame apie informaciją, apie žinias ir apie bendradarbiavimą. Tai būtent tai telekomunikacijos tai yra viena iš pažangiausių ir labiausiai besivystančių sričių. Todėl mūsų tikslas turėtų būti ryštingas. Ir aš norėčiau pasakyti komisijos nariai, kad komisija turėtų iškelti ir parengti geresnę ir ištingesnę strategiją artimiausiai Tartautinės telekomunikacijų sąjungos konferencijai. Nes susitinkama tik tai kas ketverius metus Manau, kad šitą susitikimų tvarką mes paveldėjome iš e, trečiojo dešimtmečio. Tai, tai yra per retai. Ir todėl mes turime nuolat pabrėžti, kad tų dažnių mums reikia. Nes politikai nuolat kartoja tokius žodžius kaip rytojus prasideda šiandien. Tačiau šioje srityje, telekomunikacijų srityje, tai tiesa. Nes e, telekonferencija 2015 metų yra rengiama jau dabar Taigi, mes norime išgauti iš tos e, Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos konferencijos kuo daugiau, kad mes galėtume tapti lyderiais pasaulinėme e, telekomunikacijų tinkle ir įvairiose su to susijusiuose srityse. Tai yra mums iššūkis išspręsti šios klausimus. Ir dar e, ryštingesnis tikslas yra, kad mes būtume ir lankstus, ir lyderiai pasaulinėje bendruomenėje. Ačiū, pana Hartmarkai. Dabar socialisto frakcijos vardus tik žodį e, poniai Trautman. Ačiū, e, ponė pirmininkė, e, ponė komisijos narė. Iš tiesų, iš tos Tarptautinės telekomunikacijos sąjungos konferencijos tema galbūt yra pakankamai sausa ir netokia įdomi Tačiau e, bet kokiu atveju mes visi naudojamės e, sumaniaisiais telefonais ir mobiliaisiais telefonais. Todėl šis klausimas, dažnių klausimas, mums yra labai svarbus. Ir mes negalime šio klausimo sprendimo palikti vien tik tai technikams. Mes turime sukurti sąlygas, naudotis naujomis technologijomis, jas vystyti ir dėkti. Taigi e, mes jau naudojamės kai kuriomis priemonėmis. Aš prisimenu visų pirma radio imtuvus. Jie naudojasi tam tikrų dažnių Ir dabar mes turime iškelti klausimą dėl politinio šito radio spektro e, aspekto. Nes 2015 e, metų darbo atvarkėje mes jau numatėme šį klausimą ir mes turime išreikšti vieningą ES poziciją pasauliniu lygiu. Pone komisijos nariai, jūs turite šios klausimus koordinuoti, nes šie klausimai yra labai svarbus kad ES taptų lyderę pasaulyje. Nes mes čia kalbame apie konkurencingumą. Reikia atsižvelgti į tai, kiek augimo, kiek darbo vietų e, potencialo slypi šioje srityje. Šią temą mes nagrinėjame jau ilgus mėnesius. Ir, ir aš manau, kad dabar potencialas augimo šioje temoje yra tiesiog ignoruojamas. O transporto politika, pavyzdžiui, ir kitos politikos rytis yra neprinytai išaukštinamos. Radijos spektro politikos klausimas yra labai svarbus. Mes turime atsižvelgti į visus aspektus, mes turime e, pažiūrėti, kokius dažnius mes galime naudoti, kad nebūtų e, trukdymo, kad nebūtų persidengimo tų dažnių, kad tai būtų sprendžiamas atskiras problemas valstybės narėse. Taigi suderinimas yra mūsų atsakas į kylančias problemas ir koordinavimas. E, valstybės narės jau išreiškė savo pozicijas, tačiau jeigu išgirstate e, tokį žodį kaip suderinimas, tai būkštaujate, kad čia gali būti kažko per daug, kad iš valstybių narių bus atima suverenitetas. Tačiau mes galime diskutuoti šio klausimu. Ačiū, ponė Trautman. Dabar liberalų demokratų vartų dviems minutėms Lena Ek. Need... Krizių laikotarpiu reikia pasinaudoti visomis priemonėmis, kurias turime, kad paskatintume augimą ir užtikrintumėme Europos konkurencingumą. Ir manau, kad šie mūsų svarstami klausimai yra ypač svarbus. Skaitmeninė darbo atvarkė. Turime kurti skaitmeninę vidaus rinką bei plėtoti tokius informacijos technologinius sprendimus, kurie padėtų Europai e, išeiti iš krizės sustiprėjusią. Elektroninė sveikata, elektroninė demokratija, sumanus transporto, energetikos tinklai. E, Daugelį tų tikslų pasiekti bus nelengva, kai kurių neįmanoma, jeigu mes nesu, neparengsime reikalingo e, teisinio pagrindo, bei nesudarysime tarptautinių sutarčių, tokių kaip e, dėl pasaulinės. E, dėl pasaulinės radio ryšio konferencijos. Kitas dalykas, svarbu kad šioje konferencijoje būtų atstovavimas europietiškas, vieningas ES požiūris ir pozicija. Pirmą kartą komisija turės galimybę kalbėti ES vardu tarptautinėse vardybo, darybose. Ir tikrai pageidauju, kad būtų atstovaujamas mūsų požiūrį. Prisiminkime radio spektro programą, dėl kurios balsavome Europos parlamente. Tai yra skaitmeninės darbo atvarkės dalis. Jos tikslas sukurti konkurencingą Europą su reikalingomis darbo vietomis, taip pat padės, tai padės pagrindą Europos ateities vystimuisi. Taigi reikia, reikia užtikrinti nuoseklumą tarp ES teisės aktų ir tarptautinių nuostatų. Raginu komisiją patvirtinti nuoseklę, aiškę strategiją, kuri apimtų aišku elektron, apimtų elektroninį matmenį tose dėrybose. Taip pat raginu komisiją remtis skaidrumo ir asmeninio uh, sažiningumo principais, kaip numatyta telekomų pasiūlymų pakete. Ačiū. Toliau ponas Lamberts. Žaliųjų vardu. Prašau, ponė Lambertai. Atsiprašau, aš jūsų nemačiau noriu pratesti Katarin Trautmant e, pradėtą mintį. Mums svarbiausias dalykas yra tai, kad e, spektras e, yra visų, tai yra e, viešoji gerybė, kaip oras, kaip klimatas. Ir todėl svarbu tą prekę, tą paslaugą tinkamai tvarkyti. Tai yra niekas negali savęs staiga pasiskelbti e, radio dažnio spektro savininku. E, Taigi kalbame apie bendrą e, gerybę, todėl reikia ją naudoti kiek įmanoma veiksmingiau ir lankščiau. Todėl mums atspirties taškas yra visų pirma suvokti, kaip dabar tas dažnis panaudojamas. Reikia at, pa, parengti inventorių panaudojimo. Viena dalykas yra spektro paskirstimas, kitas dalykas jo naudojimas. Jeigu jis panaudojamas tik, tik, tik, tik 2 procentai jo galimybių, tai nėra geras dalykas. Taigi reikia e, siekti jį kiek įmanoma veiksmingiau ir našiau panaudoti visuomenės labui. Dar vienas dalykas tai yra viešoji gerybė, kuri, nežino, kuri nepaiso valstybių sienų. Ir todėl tai susijęs su visomis mūsų diskusijomis dėl ateities, dėl Europos kūrimo. Tai liečia mus, Europos piliečius Ir kita vertus, kiekviena valstybė yra linkusi egoistiškai šiek tiek elgtis šiuo atveju, tai esą yra mano sritis, mūsų nusavybė prašom jos neliesti. Ir todėl ES tenka tarsi Europos lygmenių tvarkyti šį, e, šį sektorių, siekiant įveikti nacionalinį egoizmą. Ačiū. Ačiū, ponė Lambertai. Dar kartą atsiprašau. Toliau. Viena minutė 30 sekundžių, panas Plasek. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, nejprve bych chtěl zdůraznit, že považuji za... Pone pirmininkė, ponios ir ponai, aš iškart norėčiau pasakyti, kad mums reikia laikytis koordinuoto ir suderintojo požiūrio šio klausimu tiek valstybėse narėse, tiek mm, visoje bendrijoje ir turime kartu ruoštis kitų metų pradžiai vykstančiai konferencijai. Mes turime galvoti apie naujoviškų technologijų ir paslaugų teikimą skaitmeninėje srityje ir taip pat 800 MHz dažnis yra ypatinga naujovė. Nepamirškime ir mobiliųjų technologijų vadinamieji 4G tinklai. Tai tikrai padidins tinklo pralaidumą interneto vartotojams. Reikia nepamiršti, kad Galilėjo sistema taip pat e, mums daug padeda navigacinėje srityje. Taigi čia mes galime daug ką pasiekti ir daug laimėti, jeigu tinkamai panaudosime esamas e, technologijas. Akivaizdu, kad tinkamas radio spektro naudojimas labai svarbus visuomeniai, tai yra strateginis e, svarbus reikalas visai visuomeniai. Reikia toliau tobulinti didelio pralaidumo tinklus, bevėlius tinklus bei naujasias paslaugas. Ačiū. Dabar žodis EFD frakcijos vardu ponui Paškai. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiama, gerbiama komisijos narė. ITU e pasaulinė radio ryšio konferencija 2012 m. vasario mėnesį leis aptarti įvairiausius dabartinių radio reglamentų variantus, kurie gali turėti įtakos mūsų ES skaitmeniniai darbo atvarkiai. E, šioje konferencijoje dalyvaus ES valstybės narės, kurios be abejo įvardins savo prioritetus ir interesus. Todėl pati Europos komisija konferencijoje negalės dalyvauti. Bet ji turi e, propaguoti, skelbti savo tikslus ir siekius per valstybės narės. Reikia rasti būdų tai padaryti. ES daugiausia sutelkė dėmesį į programą 117 pundą, punktą, kuriame yra kalbama apie e, e radio spektro nuo 701 iki 769 MHz naudojimo. Taip pat e, daug dėmesio yra skiriama 118 ir 121 ir 120 punktoje dėl meteorologinių balionų naudojimu e, danguje. Tarp ES interesų e, yra ir 29 darbo tvarkėje įtraukti punktai. Todėl Europos komisija turės nuolat palaikyti ryšį su valstybių narių atstovais ir jų atstovais konferencijoje, nes jie tos klausimus ten spręs ir jie priims sprendimus. Ačiū. Ačiū. Toliau žodis. Poniai Tikau nes e, išklausėme jau frakcijų atstovų, dabar jau kiti kalbėtojai. Madam. Gerbiama komisijos narė, pasaulinė radio ryšio konferencija, kurią organizuoja ETU, e, priims radio komunikacijų srities reglamentų pokyčius, kurie bus privalomi visoms ES valstybėms narėms. Jos dalyvaus dėrybose dėl šios konferen... prieš šios konferenciją 2012 metais ir tada bus suformuotos techninės pozicijos, kurios atspindės mūsų tik... politikos tikslus, pramonės tikslus, e, kosmosos ryties klausimus ir kitus valstybių narių interesus. Todėl šalys turi imtis bendrų veiksmų ir darybose bendradarbiauti, kad būtų užtikrinti sprendimai palankus ES iniciatyvai ir politikai. 25 punktai darbo tvarkėje nuo beravimo per sienas, nuo skaitmeninio dividendo, nuo radio dažnių per Galilėjo užtikrinimą, e, reikalingų mobilių domenų spektro užtikrinimą, oro erdvės šio laikinių komunikacijų sistemą, palidovai, e, trumpųjų bangų renginiai, jūrų e, kontrolės sistemos, radarai nuo 15,4 iki 15,7 gigabaitų hercų. ES valstybės narės turi bendradarbiauti tarpusavėje per savo tarnybas. ES turėtų remti 2500-2500 83 e, MHz. Aviacijoje taip pat yra nustatyti aiškus skaičiai ir juos prieimus būtų galima įdėkti e, konkretesnės oro erdvės valdymo sistemas. Aviacijos sektoriaus ribos, e, spekt, radio spektrų ribos leistų apsaugoti oro navigacijos <laughs> recept, siustuvų e, valdymą. Tokiu būdu mes užtikrinsime mobiliųjų palidovinių sistemų nepriklausomybę ir bus geras oro valdymas Europoje. Tora, o kirius... Ačiū ponė Tikau, dabar ponas Imbrasas. E, dėkui, pirmininkė. Gėmi kolegos, pritariu prieš tai kalbėjusiems ir esu sutikinęs, kad Europa turi pirmauti ir sudaryti kuo geresnių galimybių konkurencingai Europos žinių ekonomikai, kuriai būtų būdingas gyvybingumas, pokyčiai ir inovacijos norint kad europa pirmautų pasaulinėje ekonomikoje labai svarbu kad ji turėtų bendrą vidaus rinką kurioje daugiausiai dėmesio būtų skiriama paslaugų sektoriui ir žinių ekonomikai. dėl to manau kad europos sąjunga turi laikytis vieningos pozicijos klausimais susijusiais su sąjungos kompetencija. kaip žinia ateinančioje konferencijoje šia tema bus priimtos radijo ryšio reglamento pataisos ir penkioliktų metų vyksiančios konferencijos darbotvarkė komisija turi užtikrinti kad ši darbotvarkė atitiktų europos parlamento poziciją dėl radijo spektro politikos programos proceso ir kad ji būtų naudinga tarptautiniams europos sąjungos interesams. reikia europos lygmens koordinuoto požiūrio kad turėtume pakankamai radijo spektro strateginiams europos sąjungos tikslams pasiekti. šalia to pabrėžiu ir subsidiarumo principą kaip vieną pagrindinių europos sąjungos principų siekiant sujungti valstybių narių galias ir europos sąjungos kompetenciją. dėkui. Ačiū, ponios ir ponai. Dabar spontaniškos diskusijos. Laiko turime. Ir žodį gaus visi kolegos, kurie to prašė. Ponas Špetler pirmasis. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiame kontekste norėčiau priminti komisijai ir mums visiems Europoje, kaipgi yra svarbu Europai tapti pirmaujančią radio srityje, tapti tikrąją pasaulio gale ir turime ypač pasinaudoti sukauptomis technologijomis galimybėmis. Galilėjo sistema čia yra ypatinga. Daugelėje šalių ir vietovių, taip pat mano gimtajame Nürnberge, dirbama prie Galilėjo, taigi yra didelis žinių potencialas. Tačiau mums reikia finansinės paramos, kad moksliniai tyrimai nesustotų, kad šie projektai sustiprintų mūsų lyderystę pasaulyje. Todėl raginu kartu dirbti E, prie šių projektų ir suvokti, kad Galilėjo europietiška sistema užtikrins mūsų savarankiškumą ir nepriklausomybę. Apie tai turime galvoti per kitą ITU e, konferenciją ir raginu elgtis vieningai ir koordinuotai. Ačiū, e, kolega. Noriu pasiteirauti, ar yra dar kolegų norinčių pasisakyti, nes jeigu ne, tai žodis komisariai. Prašom. Ačiū. Iš ties tai milžinišką potencialą turinti sritis. Kaip žinote, bus darbų tvarkės klausimas dėl e, dažnio plačios šiam ryšiui. Mes Taip pat nagrinėjame mobilio ryšio diapazono klausimo ir pasieksime netrukus 1000 MHz. Tai yra užtikrinsime savo pirmajame pasaulyje. Rengiamės 12 metų konferencijai, tačiau taip pat galvojame, kokiu vaidmenį ES turėtų užimti ateityje. Dėl to reikia maksimalios koordinacijos, kuri užtikrintų tinkamą Europos pozicijos atstovavimą. Akivaizdu, kad radiospektras yra labai aktuali mums visiems tema. Be abejo, mes labai rimtai atsižvelgėme į parlamento poziciją, formuodami radiospektro politiką. Ir čia vadovaujamės strateginėmis nuostatomis elektroninių telekomunikacijos priemonių gairės ir kitos panašios gairės taip pat yra mums svarbios. Komisijos komunikate tarybai ir parlamentai, apie ką mes dabar diskutuojame ir diskutuojame ateityje, bus labai svarbus pagrindas formuojant mūsų ateities bendrąją poziciją. Taigi ačiū visiems už pasisakymą, ačiū už diskusiją. Ačiū ponė komisarė, ponios ir ponai, turiu e, rezoliucijos projektą šiuo klausimu parengta ITRE komiteto. Diskusijas baigėme, balsavimai prasidės šiandien 12 valandą, dabar pertrauka iki balsavimo.